kolega su šiais paskirimais e, pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklių straipsnį atsilaisvino jų e, vieta parlamente pagal trečią e, straipsnį, trečią ir ketvirtą dalį Gabrielės Tauner ir Hiltrud Breyer Teisės reikalų komiteto nariais tapo